Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Kliun. Zilandį. Iš Airijos. Thank you, thank you, Mr. President. Ačiū, pirmininkė. 25 lapkričio ir švenčiama tarptautinė e, kovos su smurtu prieš moteris diena. Moteris dažnai tampa aukomis e, tiek būtinio smurto, tiek ir kitų panašių dalykų. Ir aš tikrųjų džiaugiuosi, džiugiai džiu, informuoju, e, kad Airijos valstybė nesiniai pasirašė dokumentą, kuris yra būtent skirtas kovai su e, smurtu būtie. E, toks smurtas e, Anksčiau atrodė, kad tai, tai yra privatus reikalas, jis turi likti už uždarų durų, tačiau dabar, ačiū Dievui, požiūris keičiasi. Ir dažnai mes suturėme su moteriamis, kurios nebūtinai tampa fizinės prievartos, mirtinio smurto aukomis, bet e, patiria psichologinį smurtą, kas kartais gali būti dar blogiau. E, didžiulis moterų procentas, 20 procentai ES e, patiria smurtą namuose ir dėl to tiek teismai, tiek policija turi būti apmokyti spręsti būtinio smurto klausimus. E, Nes e, tos situacijos iš tikrųjų yra gana neįprastos, aukoms reikia suteikti pagalbą, o valstybės tarnybos turi puikiai žinoti visus šitokio smurto niuansus. Ačiū. Dabar pana Grapinė. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să... Labai ačiū. Labai ačiū. Pirmininkė. Norėčiau pasidalinti savo šalies žmonių rūpeščiais dėl smurto e, padidėjimo ir smurto prieš vaikus. E, ši rimta tema susijusi su Europos piliečių saugumu. Manau, kad be galo svarbu, kad tarybos pirmininkas ir komisijos pirmininkas atvyktų į Europos parlamentą ir pristatytų jų programas dėl migracijos, sienų saugumo ir prieglopšio politikos, todėl kad kvotos neišspręs visos problemos. Mes rizikuojame prarasti žmonių gyvybės. Mes nebežinome, kaip išbristi iš šios krizės, nežinome, kaip užtikrinti saugumą Europos Sąjungoje. Nenorime dviejų greičių Europos, taip pat nenorime atsisakyti ir saugumo. Mes visi pasirašėme tas pačias sutartis, turėtume būti traktuojami vienodai. Ačiū. Dabar e, ponia Beatrix von Storch. Pone pirmininkė, dėkoju. Turime kalbėti apie atviras e, sienas ir saugumą. Pone Holmeier e, kreipėsi į žaliuosius ir kairiuosius, e, sakydama, kad jie atsakingi už išpolius Frans Paryžėje, todėl kad jie pasisako prieš keliaivių duomenų įrašų sistemos įtvirtinimą ir duomenų rinkimą. Teroristai informaciją keičiasi siūsdami trumpasias žinutės, tačiau prancūzams nieko nepadėjo esamos sistemos. Teroristai jau dabar e, turi nelegalius ginklus ir tai kaip ES beprotnamio demonstravimas, todėl kad mes kalbame apie e, ginklų teisės aktų griežtinimą. Reikia e, kontroliuoti sienas Pone Holmar ir krikščionių demokratų e, frakcija ir partija to nenori. Ir čia ir slypi visu, e, viso ko esmė. Ačiū. Dabar ponas Tom, prašau. Uh, Ačiū. Pirmininkė, Europa e, didelių iššūkių akivaizdoje. Paryžiaus įvykiai e, rodo, kad karas persikėlė į Europos Sąjungą. E, Rusai dabar e, kontroliuoja išpolius Sirijoje. Ir mums reikia ieškoti ISIS e, pakirtimo galimybių. E, jie laimi ne todėl, kad jie radikalūs, todėl, kad jie tapo alternatyva visam pasauliui. E, palangoje Baltijos šalių pirmin... prezidentas kalbėjo apie tai, kad dabar nereikėtų įtraukti Rusijos. Tačiau tas požiūris yra neteisingas. Mes turime būti e, susivienyje, reikia įtraukti Rusiją į, į kovą prieš ISIS. E, ši kova perdėm svarbi, kad e, vaikytumėmės geopolitinių interesų. Ačiū. Dabar Ferreira. Ačiū, pane pirmininkė. Migrantų situacija, migrantų, kurie renkasi Balkanų maršrutą, yra proga sunerimti, ypač atsižvelgiant į humanitarinę situaciją įvairios šalis užsibarikadavo. Jie, jos diskriminuoja šios asmenės dėl jų tautybės, o tai um, veda prie agresijos prieš tuos pažeidžiamus žmonės. Reikia kuo greičiau imtis veiksmų. Turime veikti pagal uh, vertybės ir principus, kurių laikosi Europos Sąjunga. Jei žmonės bėga nuo karo, o be to tie karai yra įplieskiami Europos Sąjungos, tai yra dalykai, kurie susiję su represinė, kriminalizuojama ES politika. Mes norėtume, kad būtų skirtas tinkamas finansavimas e, sienų apsaugai ir kad ta finansavimo dalis būtų teikiama migrantams, o ne sienų apsaugai. Ačiū. Sebastian. Ačiū. Neseniai buvo lapkričio 20 diena, tai buvo e, Franko pergalės prieš Franką e, diena, tas e, kraugeriškas režimas buvo švenčiamas, kai kurie iš konflikto išbrido sausi, tačiau yra ir tokių fašistų, kurie ir dabar yra nenuteisti ir kurie um, lemia, kad fašizmo aukoms nėra atlyginta. Pone Reding kalbėjo apie tai, kad mes prisimename fašizmo aukas, tačiau neturime tylėti, žvelgdami į tai, kas vyksta Ispanijoje. Šis parlamentas ir kitos ES institucijos turi pasmerkti šią situaciją ir siekti, kad būtų įgyvendinti teisiniai įsipareigojimai. Priešingų atveju tampame e, bendra nusikaltėliais. Pone Marapaka. Ačiū pirmininkė. Nėra per daug persekiojimos mažumos e, pasaulyje kaip krikščionis. E, daugelis vidurio rytų šalių draudžia krikščionybę, kur žmonės nuo seno išpažįsta krikščionybę. Tai yra krikščionybės gimimo vieta, tačiau islamistinės valstybės užpildė e, vakumą žlugus e, pasirinkėms valstybėms. Matome, kaip senos bažnyčios paverčiamos mečetėmis. Krikščionių moteris ir e, mergaitės parduodamos kaip vergės sekso rinkoje, o vyrai turi pasirašyti sutartis ir tapti antrarūšiais piliečiais. Matome, kaip E, gėjai vyrai ir moteris žudomi, metami, mėtomi nuo stogų. LGBT e, tyla šiuo klausimu kelia susirūpinimą. Islamistinis e, ekstremizmas yra plinta ir į mano šalį, kur gėjai vyrai ir moteris yra demonizuojami per pamokslus. Tai kelia rimtą susirūpinimą ir tai yra nepriimtina. Rytų Londonas yra pavojinga vieta gėjams. Aš tikiuosi, kad kas, tas, kas laimės e, mero rinkimus, galbūt e, Peteris Mitalas, kuris pats yra gėjus, e, ims šį klausimą pavers prioritetu. Ačiū toliau, ponas Korao. Prašom. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. 19-15 metų ūkininkų metai. Tai yra žmonės, kurie yra apleisti įvairių e, valstybių, vyriausybių ir programų. Norėčiau pakalbėti apie Siciliją, mano regioną, kur šimtai ūkininkų susiduria su grėsme baigti savo e, darbą, uždaryti savo ūkius dėl to, kad tos lėšos, kurios pareiboja, turėjo būti jiems skirtos nuo 13 metų, nebus skirtos. Turime sustiprinti tokių lėšų e, teikimą regionų plėtrai, kaimo plėtrai. Reikia daryti spaudimą, kiek tik įmanoma regionų valdžiai, nacionaliniai valdžiai, kad tos programos kaimo plėtrai būtų remiamos ir toliau. Be tokio finansavimo žmonės, kurie dirba žemę, nebeišgyvens. Ačiū, ponia Korau. Toliau, ponia Dominik Bild. Prašom. Ačiū, ponia pirminkė. Alzheimerio lyga yra lyga susijusi su aplinka 6 milijonai žmonių kasmet e, serga šią lygą. Kasmet e, nustatoma keli šimtai tūkstančių naujų e, atvejų, tačiau tas žmogus, kuris serga, sukelia daug e, ir kančių aplinkiniams. Ši lyga pažeidžia protinį gyvenimą ir nors ir yra tam tikrų medikamentų, e, jie nepadeda išgydyti lygos iki galo. Ir todėl reikia papildomų lėšų skirti moksliniams tyrimams. E, ir visų pirma, tai turi būti prioritetas Prancūzijoje ir Europoje. Ir aš pateikiau deklaraciją šią temą e, su 24 kolegomis iš visų politinių frakcijų. Aš kviečiu visus parlamento narius pasirašyti šią deklaraciją. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Na, o dabar panas Korvin Mikė. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Um, lapkrit, e, spalio 13 dieną aš kalbėjau apie tai, kad mūsų priešai ne Maskvoje, o E, mečetėse. Ir tai buvo vertinama kaip e, labai saubingas pranešimas. Ponas Junkeris, ponas Šulcas labai sureagavo. Noriu paklausti, ar jie nemano vis dėlto, kad aš buvau teisus? Taip pat norėjau paklausti, kodėl e, teigimas, kad mūsų priešai ne Maskvoje tai nėra nesantaikos kalba, o pasakymas, kad mūsų priešai mečetėse jau nesantaika kurstanti kalba. Taip pat noriu paklausti, kodėl Šulcas nekalbėjo apie tą terorizmą, kai e, keli šimtai žmonių žuvo lėktuvo katastrofoje Rusijoje. Manau taip pat, kad ES turėtų galbūt būti sunaikinta. Ačiū, Pone pirmininkė, e, tai pone pranešėjau, pone Павлова. Днес е десетия ден от чудовищните атаки в Париж, но също... Ačiū pirmininkė. Šiandieną e, mes prisimename tą siaubingą išpolį Paryžiuje, tačiau taip pat e, švenčiame tam tikras metnes arba tam tikrą datą nuo šalyje apdojo išpolio. Ir iš tikrųjų nebepakenčiama toliau gyventi tokiame netikrume ir baimėje. Ir dėl to stovėdama čia dabar noriu pasakyti, kad mes negalime laukti dar 300 kažkiek tai dienų po šitos teroristų atakos, kad būtų imsi kažkokių tai priemonių. Mes turime iš tikrųjų stiprinti pagrindinius elementus, pasinaudoti PNR direktyvą, stiprinti Frontexą, apsaugoti išorinės sienas, taip pat turime aiškiai spręsti, ką turime daryti su radikaliais kovotojais savo teritorijoje. Ir galų galia turime pakeisti e, pasienio tarnybų darbą tam, kad jos surinktų pakankamai informacijos ir keistųsi tą informaciją, nes kitaip tiesiog mūsų piliečiai dabar gyvena nuolatinėje baimėje. Kągi dabar atėjo metas pasisakyti ponė Vėra Kadančila. Labai ačiū pirmininkė. Surūpinusiu turiu pastebėti, kad paskutiniu metu kalbam apie tai, kad reikėtų grįžti prie dviejų greičių Europos. Ir tai tikrai kelia nerima, kadangi vienas iš Europos lyderių, ponas Junkeris, palaiko šitą idėją, kuri kertasi su Europos projekto vertybėmis. E, grindžiamis integracija, sanglauda ir mm, skirtumo mažinimu. Kaip galima veiksmingai kovoti su skurdu ar jaunimo nedarbu, jeigu mes mažinsime integraciją? Kaip ES gali apsiginti nuo išorinių grėsmių, jeigu jos lyderiai galvos apie kažkokį tai susiskaldimą? Mes dabar matome Junktinės karalystės reikalavimus keliamus mm, e, dėl migrantų teisų apribojimų. E, iš tikrųjų, tai nuskamba tokiu momentu, kada solidarumo reikia kaip niekada anksčiau. E, nu, aš tiesąkant nepritariu komisijos pirmininko Junkerio požiūriui, vizijai dėl dviejų greičių Europos ir nemanau, kad Europa iš tikrųjų sėkmingai vystysis tokiais metodais. Kągi, toliau, ponia Angel Dembaskė. Hans Angeldambas. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Neseniai įvykė tragiški įvykiai, kuriuos sukėlė islamo valstybės mm, polimas, mm, išpoliai prieš ES valstybės, dar kada patvirtina tą nuogastavimą, kurį mes anksčiau e, kalbėjome, kad iš tikrųjų jau mūsų pačių šalise, mūsų pačių namuose radikalusis islamas sukels skerdynės. Europa turi iš tikrųjų daug rimčiau saugoti savo išorinės sienas. Ir didžiausia sausumos siena ES yra mano šalies, būtent Bulgarijos. Ir aš dabar kreipiuosi į EPP ir kitus kolegas, kurie gali būti atsakingi už šio parlamento neatsakingą požiūrį į šitą siaubingą grėsmę. Ir aš dar kartą noriu pabrėžti, kad būtina gyvendinti tokias priemonės kaip e, nedelsiant uždaryti išorinės ES sienas, tarp jų ir mano šalies sieną, taip pat nedelsiant reikėtų e, ištremti visus, e, deportuoti visus nelegalius e, svetimšalius ES teritorijoje. Ir Taip pat turi būti taip pat likviduotos islamistų grupelės ir kopelės Europos Sąjungoje. Gerbiami parlamentarai, tiesiog nėra kito būdo. Tai yra vienintelis e, dalykas, kurį galime padaryti, e, stengdami apsaugoti savo namus ir savo vertybės. Ačiū, ponai Dambaski. Toliau. Bilbao Brandika Izaskun. Ačiū. Pone pirmininkė, šiandien e, maždaug šimto tūkstančių dingusių žmonių šeimų nariai e, e, bando sužinoti, koks likimas ištiko jų artimuosius Franko režimo metais. Ir iš tikrųjų labai svarbu, kad tie, kas padarė nusikaltimų žmoniškumui, sulauktų teisingumo. E, Franko režimo e, laikais e, Ispanijos ambasada turėjo archyvų ir dabar visą tai nugrimto tylą. Tai nėra kažkas neįmanoma, iš tikrųjų tai yra tiesiog gėda Europos Sąjungoje, kadangi Man atrodo, kad šitų žuvusių Franko, Franko režimo aukų artimiesiams mes kolingi tiek pat, kiek ir bet kurių kitų masinių žudinių aukų artimiesiems. Kągi dėkoju, toliau Horisti Abons jūsų. Ačiū, pirmininkė. Europos Sąjunga, jungtinės tautos, e, kitos institucijos nekarta yra kalbėję, kad e, Franko režimas iš tikrųjų vykdė nusikaltimą prie žmonė, tačiau šiai dienai padėtis yra visiškai neprimtina. Pavyzdžiui, Ispanijos vyriausybė ir toliau moka pensijas e, frankistų savanoriams, kurie kovojo už režimą. E, e, nes mes atkreipėme Europos komisijos dėmesį į tai. Taip pat Ispanijos vyriausybė dangsto tuos, kurie e, E, padarė nusikaltimų diktatūros metais ir jie vis dar lieka nenubausti. Taip pat mes turime kalbėti apie e, tūkstančių šeimų e, likimą, kurie vis dar nebelaukia teisingumo. Mes norime, kad šitas procesas būtų atviras visų dalyvavimų, nes galų galia atmintis, istorinė atmintis priklauso visiems. Taigi mes turime atsistoti ir aiškiai pasakyti, kad demokratija neįmanoma, jeigu, galioja, jeigu veikia nebaučiamumas. Aš manau, kad Franko režimo nusikaltimai turi būti nušviesti ir sulaukti deramą įvertinimą. Ačiū. Jana Bekin. Ačiū pirmininkė. Kinija užpildo, užvečia mūsų rinką įvairiausiomis prekėmis ir produktais. Tačiau tuo pačiu Kinija rengiasi galutiniam smūgiui Ir tai, ko gero, mes stebime būtent čia, Strasbūrė ir Briuselėje. Dabar Kinija ketinama pripažinti rinkos ekonomiką, to reiškia, kad mes negalėsime apsaugoti savo gaminių nuo mm, antplūdžio iš Kinijos. Turime įdėkti tinkamus apsaugos mechanizmus. Ir tai liečia taip pat ir komisija. Komisija turėtų parengti reikiamas taisyklės, reglamentus ir imtis visokiojopų mūsų rinkos apsaugos priemonių. Nes e, vėlgi, jeigu Kinija bus pripažinta pasaulio prekybos organizacijoje, e, be jokios analizės, kokios sąlygos galioja toje valstybėje, kokiamis sąlygomis vyksta gamyba e, ir kodėl šita ekonomika taip klesti ir auga. Mes matome, kad ten absoliučiai nesiskaitoma su darbo jėga, su darbininkais Ir e, reikia nepamiršti, bet kad ir masė europiečių e, dėl šitos nesažingos kinų konkurencijos prarado darbo vietas. Ačiū. Deputy Romana Toms. Ačiū dabar Romana Toms. Za besedo. Val migrantov pre... Ačiū, kad suteikėte žodį. E, migrantai plūsta į Europos Sąjungą. Per mažiau nei mėnesį 250 tūkstančių migrantų kirto Slovenijos sieną. Tai yra daug, 10 procentų daugiau nei e, visa gyventojų populiacija. Ir tik keturiems buvo suteiktas prieglopšio statusas. Daugelis jų yra ekonominiai migrantai, atvykstantis į šalį be dokumentų. Mes esame Šengeno erdvės šalis. Ir turime rūpinti sienų, išorės sienų apsaugą. Uh, Buvo nustatyta e, daugelis migrantų, kurie tiesiog piknaudžiauja tą prieglopščių prašytojų e, situaciją. Noriu paklausti, ar mes galime pasitikėti savo saugumo institucijomis, savo e, pajėgumais, ar jie yra pakankami. Ir po Paryžiaus išpolių kyla klausimas apie bendrą saugumo sistemą. Ačiū. Dabar ponas Fernandas. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau Mm, prisiminti naujausių teroristų išpolių aukas. Mums būtina yra saugumo politika. Tačiau iš tikrųjų norėjau pasisakyti dėl Kinijos ekonomikos. Panašus sprendimas galėtų labai neigiamai paveikti visą ekonomiką. Kinija nėra rinkos ekonomikos valstybė. Valstybė reguliuoja paskolų teikimą, valstybė draučia darbuotojams laisvai rinktis darbo vietą. Todėl, todėl ES ne, negalima priimti tokių sprendimų, todėl kad tokie sprendimai uh, reikštų pasisakymą ir prieš daugelį Europos Sąjungos regionų ir mano rinkiminė apygarda taip pat. Matis. Šis memorandumas buvo priimtas prieš keletą savaičių ir daugelis bankų susitarė dėl naujos paskolos dalies, buvo pasirašyti tinka, reikiami dokumentai, o dabar priimti visi reikiami teisiniai aktai. Dabar vyksta kai kurių e, gyvenamųjų būstų areštavimas ir daugelis asmenų patiria žalą. Mūsų ankstesnė vyriausybė e, nesėmė tinkamų veiksmų, Sirizos vyriausybė e, nesiseka priimti tinkamus sprendimus ir mes e, manome, jog reikėtų išvengti tokios situacijos kaip Ispanijoje, kai gyventojų būstai tiesiog yra atiduodami valstybei.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 Bendra ES saugumo ir užsienio politika egzistuoja jau 20 metų, o gynybos politika, bendra gynybos politika dar ilgiau. Šios politikos turi savo priemonę, savo veiksmų planus, skirtingas institucijas. Tačiau, kalbant apie pažangą suvienijus jėgas ir derinančias politikas, tokios pažangos mes tiesiog nematome. Karai vyksta mūsų kaiminystėje, terorizmo išpolius patiriame vėl ir vėl ir net negalime imtis prevencinių veiksmų, vadovaudamėsi saugumo ir gynybos politikos priemonėmis. Po tų 15 ar 25 metų patirties ir po naujausių patirties, krypčių atsakant į krizes, manau, tampa aišku, kad bendra ES gynybos ir saugumo politika turi būti sustiprinta. Aš nemanau, kad galime tikėtis, jog iššūkiai bus paprastesni ateityje. Ačiū. Madam deputy Martina Anderson. Ačiū toliau, Martina Anderson. Ačiū. Praėjusią savaitę buvo pasirašytas svarbus sustarimas tarp didžiausių politinių partijų Šiaurės Arijoje. šešių grafišių institucijos yra vienintelė platforma dirbti socialinės, e, socialinės srityje. Tačiau praėjusią savaitę e, Britų vyriausybė pažeidė savo artiją, e, kas buvo pripažinta ir Europos per konfliktą Arijoje. Valstybė įmasi saugoti policiją, agentus ir institucijas, kurie įvykdė daug žudimų. Ir Britų vyriausybė ir toliau bando nuslėpti savo vaidmenį per susirimus Airijoje. Europos žmogaus teisų komisijos e, taryba turi grįžti į Belfastą ir išsiaiškinti, koks buvo ten vyriausybės vaidmuo, kaip buvo pažinėjimas, pažinėjimas žmogaus teisės ir nutraukti nebaidžiamumą. Reikia dirbti su šeimomis, kad būtų iki galo atskleista informacija apie aukas. Ačiū. Labai ačiū. Toliau e, panas Francesk Gambus. Ačiū, ponia pirminkė. Pirmiausia, norėčiau e, paminėti Paryžiaus aukas ir jų atminimą. Aišku, kad e, per tam tikrą laiką e, atmintis šiek tiek na, sus, nusilpsta. Tačiau praėjusią savaitę buvo minimas Franko mm, vadovavimo pabaigos 40 met, metinės. Reikia atminti daug e, aukų iš to laiko tarpę. E, aš norėjau paminėti vieną asmenį, kuris buvo atsidavęs Katalonijos laisvėje ir demokratijai, kuris žuvo tuo metu. Ispanija Europos Sąjungoje jo orumo kol kas neapgynė ir to nepadarė tūkstančių žmonių atžvilgių, e, kurie buvo nuteisti visiškai nepelnytai. Reikia e, paminėti e, jų atminimą ir atkurti tų žmonių orumą. Ačiū. Toliau. Panas Pikula. Ačiū, ponė pirmininkė. ES sienų apsaugos problema pastarosiamis savaitėmis tapo dramatiškai susijusi su piliečių saugumu. Iki šiol pabėgėlių reiškinys buvo įvardymas kaip humanitarinė organizacinė problema, tačiau po Paryžiaus žudimų ir įvykių Briuselėje tai tapo iš esmės saugumo klausimu. ES kovoja tam tikrą karą, netgi galima sakyti pilietinį karą, nes užsienio armijos jos nepuola, tiesiog žmonės, tos pačios ES piliečiai kariauja prieš ją. Šio reiškinio šaknių reikia, šaknų reikia ieškoti tam tikroje socialinėje patologijoje, atskirties reiškinyje, atskirtis atskiria žmonės. Aišku, ne visi, kurie netenka darbo, tampa teroristais. Čia kalbame apie, apie vairius e, socialinius e, ir kitus e, veiksnius. Terorizmas kelia pavojų ne tik žmonėms, bet ir institucijoms ir tai yra lemiamas reiškinys, ko gero, 21 amžiuje. Ačiū. Toliau ponas Polčiak. Paul Šakį. Ačiū. Šiuo metu terorizmas nori perkelti veiksmų teatrą į Europą, ypač kalėdų metu. Jie nori e, išgazdinti Europos žmonės. Ir aš bijausi, kad net šiame parlamente kai kurie nariai nepakankamai vertina situacijos rimtumą. Aš esu įstikinęs, kad Europos piliečiai reikla, laukia iš mūsų veiksmų. Mes turime priimti tinkamus sprendimus, kad piliečiai ir toliau pasitikėtų mumis. Negalime e, remtis senais politiniais žaidimais. Nesvarbu, kas bus laimėtojas, o kas pralaimės. Reikia ieškoti protingų sprendimų, sprendžiant šią situaciją. Europos liaudės partija rengia sprendimų paketą o šių priemonių tikslas yra e, gražinti saugumo jausmą piliečių tarpę. Norėčiau, kad kolegos patirinėtų šį paketą, nes kitaip e, e, Europos piliečiai girdės tik tai ekstremistų balsus. Ačiū. Toliau Klaudija Tapardel. Ačiū pirmininkė, kolegos. Nepaisant saugumo situacijos rimtumo, Europos plėtros procesas turi testis, neturime leisti šiai kriziai e, mums užmygti ir toliau turime galvoti apie jaunimo darbo vietas, nors dažnai pamirštame e, jaunimo, jų pažeidžiamumą tai nereiškia, kad problemos dinksta, jos tik tai gilėja. Turime 4,6 milijono jaunuolių Europoje, kurie neturi darbo. Europos komisija turi pateikti konkrečius duomenys apie tai, kaip įgyvendinamos jos programos jaunimo užimtumo srityje. Aš manau, kad mums reikia daugiau iniciatyvų, reikia didelių investicijų, kad mažintume jaunimo nedarbą. Tai aš siūlau šias programas taikyti žmonėms iki 35 metų amžiaus. Ši problema neturi išnykti iš mūsų darbo atvarkės ar iš visuomenės akiračio, nes tai lems mūsų ateitį taip pat. Dėkuoju. Toliau kalbės deputatas Čaba Šogar. Prieš 40 metų mes patvirtinome baigiamai Helsingio aktą, kuriame pabrėžiama pagarba žmogaus teisėms, taip pat ir pagarba mažumų teisėms. Ir po 20 metų Sasbūrė buvo pasirašytas sutartis dėl nacionalinių mažumų apsaugos. Taigi dvigubos metinės dabar galime apžvelgti padėtį ir galbūt atsipeikėti e, prieš tą faktą, kad dar labai daug reikia padaryti tam, kad uh, atitinkami mažumų apsaugos straipsniai būtų realiai gyventi. Būkime atviri. Valstybės, kurios pasirašė šios dokumentus, tiesiog neįgyvendino daugelio sutarties straipsnių. Ir aš manau, kad šitą situaciją būtų galima spręsti, jeigu ES institucijos primtų kažkokį tai pagrindų reglamentą, kuris paverstų mažumų apsaugą teisiškai privalomomis priemonėmis. E, E, parlamentas, kuris e, prižiūri mūsų piliečių interesų apsaugą, taip pat galėtų dalyvauti šiame procese. Mes kalbame apie 40 milijonų ES piliečių, kurie tiesiogiai e, patiria poveikį. Ir ES iš tikrųjų negali ignoruoti mažumų teisų. Jo labiau, kad antrasis ES nustatės straipsnis kalba, kad ES pagrįsta taip pat ir pagarba mažumoms ir jų teisėms. Dėkuoju. Toliau na, Michaela Šoidrova. Kolegos. Mums liko tik tai 25 minutės balsavimui ir tam, kad galėtumėm išrinkti 2015 metų Lux e, konkurso, kino konkurso nugalėtojim. E, aš apie tai jums primenu, todėl kad filmo kalba, meno kalba, taip sakant, yra daug suprantamesnė kartais negu politikų pasisakymai. Šiuo metu kandidatai yra labai aktualūs filmai. Filmas Mitrainė, pavyzdžiui, kalba apie Afrikos pabėgėlių problemas, Mustangas, kalba apie jaunosios turkų kartos problemas, bulgarų filmas Pamoka, kalba apie šeimos konfliktus, ir nesupratimus šeimoje. Tai yra labai vertingi filmai, kurie iš tikrųjų gerokai prisideda prie dialogo tarp europiečių, palaiko diskusijas dėl Europos vertybių, diskusijas tarp mūsų politikų ir ES piliečių. Ir aš e, esu įstikinusi, kad šitas prizas, šitas apdovanojimas taip pat prisideda prie Europos vertybių E, propagavimo ir puoselėjimo tų vertybių, kurias mes čia giname. Kągi, ačiū toliau. Toliau. Parlamentarė kitom dalim. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, šitą savaitę yra perinamas laikotarpis, kada rudenį keičia žiema ir daugelis žmonių sudūrė su padėjusiamis energetikos kainomis. ES turimtis priemonių, kad e, užtikrintų, jog e, energetinis skurdas būtų išgyvendintas. Vyriausybės e, turi išlaikyti tam tikras pagalbos schemas. Vien rinkos mechanizmai neužtikrina apsaugos, ypatingai tiems, kas gyvena socialiniuose būstuose arba privačiai nuomoja tos būstus. Dėl to E, nesenas torių primtas sprendimas e, atsisakyti e, dalies finansavimo skirto saulės bei vėjo energetikai iš tikrųjų vertas visokiojo pasmerkimo. Šitas sektorius suteikia ekonomikai maždaug 25 milijonus svarų ir daugybę darbo vietų, taip pat prisideda prie šilumos ir energijos šviesos namuose. Nam, Ir aš manau, kad iš tikrųjų Britų vyriausybė turėtų atsisakyti šito trumparegiško sprendimo. Ačiū. Dabar. Steiksiu žodį panui Rule. Ačiū pirmininkė. Kinijos pripažinimas kaip rinkos ekonomika bus priimtas šį vakarą ir tai turės rimtų pasiekmių ir mūsų e, ekonomikai, ypač dėl to, kad Kinijos e, politika yra agresyvi. E, svarbi taip pat plieno srityje Kinija nėra rinkos ekonomika. Jos kainos netitinka konkurencijos taisyklių. Ir tai turės poveikia šimtiems milijonų darbuotojų tiesiogiai ir netiesiogiai mūsų ekonomikose. Pripažinti Kiniją kaip e, rinkos ekonomiką, ji turi atitikti penkis techninius kriterijus, e, jai toli iki to. Turime ginti mūsų ekonomikos e, socialiai reguliuojamos rinkos ekonomikos būseną, statut, statusą ir ne, Negalime Kinijos pripažinti tokio statuso, nes tai tikrai pakenks mūsų ekonomikai, mūsų pramoniai. Ačiū. Ačiū, ponė parlamentarė. Ir paskutinis šiandien kalbės ponas Ištvan Ujheliai. Prašom. Köszönöm szépen, elnök úr, lassan este. Dėkuoju. Dėkuoju, pirmininkė. Na, iš tikrųjų jau beveik be 15.11 matome tai laikrodžiuose ant sienos. Aš kantriai laukiau, kadangi turiu ką pasakyti. Aš noriu, kad visi suprastų vieną dalyką. Aš suprantu, kad mes visi bauginti, dabar e, būkštojame teroristų išpolių. Mes taip pat žinome, kad e, tam tikros politinės jėgos pasinaudojo šio laiko tarpiu tam tikrai propagandai prieš pabėgėlius e, plėtoti. Tačiau Žvelkime atvirai, problema, reali problema glūdi būtent e, Europos visuomenėje. Ir noriu paliesti svarbų klausimą, tai yra vaikų skurdo problema. 20 milijonų um, vaikų šiuo metu Europoje gyvena skurde. Um, Vengrijoje šitas procentas tikrai yra labai liūdnas. Mes kalbame apie 4,4 procento. Ir 41 e, 1,4 procento. Ir tai yra siaubingas skaičius. Rytoj mes e, balsuosime už dokumentą, e, kuris ragina e, išgyveninti vaikų skurdą Europoje. Aš manau, kad iš tikrųjų tai yra labai svarbi iniciatyva. Mes negalime tikėtis jokio normalaus vystimus Europoje, jeigu vaikai gyvena skurde. Argi labai ačiū gerbiamam Labai dėkoju, e, ponia kalbėtojų, dėkoju visiems paskutiniams pasisakiusiems. E, turiu pasakyti, kad e, kitas posėdis vyks rytoj 2015 m. lapkričio 24 d. Pradėsime 8.30, tada iki 13.30 ir 15 val. tęsi sesiją. Darbo atvarkė yra skelbiama mūsų e, tinklalapyje. Visiems